Please. Prašau. Prašau įsinti mikrofoną. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu, pasis... norėčiau pasakyti dėl vedimo tvarkos. Pagal 11 taisyklę trečiojo jos dalį. Praeitais metais pirmininkų suigoje ponas Gai Giferhofstadt buvo paskirtas Europos parlamento breksito dėrybininku. Tačiau ponas Ferhofštatas be kita ko turi keturis dar, da, darbus be kita ko. Trys iš tų darbų jam atneša 5000 eurų per mėnesį atlyginimą, kai kurie net 10 tūkstančių eurų per mėnesį. Kaip visi žinome, ponas Verhofštatas be jokios abejonės yra labai išdidus ir garbės e, žmogus, garbės principų besilaikantis žmogus, tačiau ar ponas Ferhofštatas iš tiesų, vertinant racionaliai, gali atlikti ir įgyvendinti visus darbus, visas užduotis, įsipareigojimus ir tuo pačiu metu būti Europos parlamento dėrybininkas dėl breksito. Aš norėčiau paprašyti persvarstyti jo paskirimą. Dėkoju. Pone pirmininkė, po to, kai Britanijos parlamentas vakar vakare prieėmė sprendimą dėl Britanijos įstojimo, 50 straipsnis bus aktyvuotas iki mėnesio pabaigos ir jūs turėtumėte paraginti Brexito šalininkus šiame parlamente iki balandžio mėnesio pasirinkti savo žmonės. Ponas Tardžas nori sunaikinti ES, tačiau paima dienpinigius kas kart, visiškai nieko nedirbdama šiame parlamente. Jeigu jisai tikrai laikytųsi savo įsitikinimų, jisai tikrai turėtų e, sumažinti privilegijas tų, kurie nori išstoti iš ES. Dėkoju. Grazie, grazie Dėkoju už tokį pasiūlymą. Bet mes čia nediskutuosime dėl breksito, nes šiais klausimais mes turėsime diskusijas ir dabar perikime prie, tiesiog, prie darbo. Honorevole Corazza Bilt, prego. Corazza Bilt. Like Aš norėčiau paprašyti vicepirmininko pono Timmermanso, kadangi netvyko atsakingas už vidaus rinką komisijos narys ar už tai atsakingas vicepirmininkas ponas Katainenas, kad pristatytų šį ryt šaunamų ginklų direktyvos peržiūros paketą, ar tai bu, yra pateisinamas sprendimas, ar tai yra tyčinis komisarų kolegijos sprendimas ignoruoti šį teisės aktą. Parlamentas turėjo vienerius metus, per kuriuos ir pasakė komisijai, kad tai nėra teisės aktas susijęs su kova su terorizmu, tiesiog reikalingos minimalios taisyklės vidaus rinkoje. Tai kodėl mūsų nesiklausote ir kodėl taip apsunkinate mūsų darbą ir neleidžiate mums pateikti svarių faktų apie tai, e, apie ką yra konkrečiai susijusi ši direktyva. Dėkoju, ponė pirmininkė. Please. Ana Gomes. Ana Gomes. Pone pirmininkė, šiandien, prieš dvi dienas įvyko tragedija Etijopijoje. Daugiau kaip 60 žmonių, daugiausia vyr, moterų ir vaikų žuvo, kai įvyko nuošliauža. <clears throat> Ir tai vyksta šalyje, kuri yra viena pagrindinių ES lėšų gavėjų. Šalia to, kad išreiškėme solidarumą su Etijopijos žmonėmis, mes privalome pareikalauti, kad komisija atliktų tyrimą ir išsiaiškintų, kiek netinkamai yra valdoma šal, ši šalis ir kiek netinkamai yra e, valdomos ES lėšos Etijopijoje, kai žmonės miršta vadovaujant šaliai diktatoriui, kuris vykdo antidemokratišką politiką. Dėkoju. Impose... Aš nusprendžiau mm, skirti sankciją ponui Korvin Mikė už tas pastabas, kurias jisai pareiškė dėl moterų 17 kovo 1 dienos plenarnėje sesijoje. Kalbėdamas e, diskusijų metu dėl vyrų ir moterų atlyginimų skirtumų, kuriam pirmininkavo vicepirmininkas Gebart. Aš prie jų išvados, kad tokie pareiškimai pažeidžia 11 mūsų vidaus darbo taisyklių mm, taisyklėje numatytus principus. Todėl, laikydamasis 166 taisyklės ir taip pat atsižvelgdamas į Korvin Mikę pastabas, nusprendžiau jam skirti tokias nuobodas. Pirmiausia, jam atimama teisė gauti dienpinigius 30 dienų. Papildomai jam neatimama teisė balsuoti plenarnėje sesijoje, tačiau jam sus, laikinai sustabdoma teisė dalyvauti visose parlamento veiklose dešimčiai dienų, pradedant nuo šiandienos. Ir trečia, ponas Korvin Mikė. Taip pat jam neleidžiama dalyvauti bet kokiuose parlamento delegacijose, konferencijose ar forumuose vienerius metus. Laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo šiandienos. Apie šį sprendimą atitinkamas parlamento narys buvo informuotas. Ką dabar perinkime prie balsavimo. Passiamo alla votazione. Perkime prie balsavimo. Girlink pranešimas